Il processo verbale della seduta di ieri è stato distribuito. Posėdį tęsėme. Vakarykščių diskusijų protokolas jau yra išdalintas. Jeigu nėra pastabų, tuomet protokolą laikome patvirtintą.